Ukraina komisijos pirmininko pavaduotojos sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ponios Ašton užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas. Deja, jos, ji negalėjo atvykti, tad vietoj jos Stefan Füller komisaras pasisakys. Žodis jam. E, Pone pirmininkė, ačiū už sutiktą žodį ir aš norėčiau atsiprašyti e, ponios Ašton vardu ji paprašė pasidalyti mintimis su jumis jos vardu. Gerbimi parlamento nariai, man labai malonu padaryti pranešimą apie dabartinę situaciją Ukrainoje. Aš norėčiau pateikti savo pastabas, išvelgdama apie tris artimiausius įvykius. ES ir Ukraina e, ministrų lygių e, susitiko, tai reiškia, susitiks e, spalio 26 dieną, vietos rinkimai, kurie vyko spalio 21 dieną. Ir 14. ES ir Ukrainos viršūnių susitikimas, kuris vyks lapkričio 2 dieną. Iš esmės, Ukraina eina pakankamai demokratiškų kelių. Čia e, rinkimai ten vyko laikantis tarptautinių e, standartų. Ukraina sukūrė dinamišką, ekonomiškai pajėgęs pilietinę visuomenę. Nuolat e, gerinama žmogaus teisų situacija. Todėl, atsižvelgiant į šitos pokyčius, Aš manau, kad e, visai tikslinga, kad e, e, Ukraina artėja prie ES. Iš esmės ir ES galėtų išnaudoti šitą Ukrainos postumį mūsų vertybių link. Nes mes taip galėtume siekti ES ir Ukrainos asociacijos sustarimo, dėl kurio mes dabar deramės. Tai būtent siekdami dviejų tikslų - taip politinės sąjungos ir ekonominės integracijos į ES. Prezidentų Janukovičiaus vyriausybė atliko daug svarbių ekonominių reformų per pastarosius mėnesius, kurios yra tikrai reikšmingos. Tai būtent e, teisinio persekiojimo reforma, tai kovojant su su korupcija ir taip didinant konkurencingumą. Dujų sektoriaus e, teisės aktų reforma e, padėjo Ukrainai priartėti prie energetikos asociacijos. Kitas Kitas dalykas, kad Ukraina e, bando, tiksliau, e, sėkmingai bando užtikrinti makroekonominį stabilumą ir augimą. Šitos reformos eina teisinga likme ir jos turi išlikti tvarios. Ukrainos vyriausybė taip pat pasiekė tam tikrą stabilumo lygmenį, kuris e, ir lydi Ukrainos politinę sanklodę per pastarosius metus. Uh, Ukrainoje stengiamasi užtikrinti uh, tinkamą ir nuseklę valdyseną. Tačiau bet kokiu atveju kyla abejonių dėl tam tikrų pranešimų apie uh, pažeidimus pagrindinių laisvių ir apie žmogaus teisų Ukrainoje. Ypač skaudus yra pranešimai apie žiniasklaidos susirinkimų laisvės suvaržymų. Uh, gerbiami parlamento nariai. Šios esminės vertybės turi būti tikrai gerbiamos. Jos yra puikiausias garantas užtikrinant asmens laisvės ir teisės, skleidžiant idėjas. Tai jos yra esminis atviros, konkurencingos ir inovatyvios visuomenės elementas. E, spalio pirmą dieną Europos konstitucinis teismas prieėmė sprendimą, kuris e, įvedė e, tam tikras konstitucinės reformas. Tai yra gražino į ankstesnę būseną anksčiau. Anksčiau įvykdytas konstitucinės reformas. Gražino į pradinę būseną. Ir E, į tai atkreipta, e, atkreiptas dėmesys Europos parlamento 20, spalio 21 dienos rezoliucijoje. Europa, tiksliau, e, Ukraina stengiasi įgyvendinti konstitucinę reformą, kad atitiktų europinius standartus. Vadinasi, ten siekiama gerbti žmogaus teisės, teisingumo E, teisėtos valstybės principų. Ir e, tie principai negali būti pažeidinėjami. Tai mes jau turime pabrėžti visitami savo bendradarbiavimą su tokiu pagrindiniu partneriu kaip Ukraina. Aš manau, kad e, mes bendradarbiavame su Ukraina būtent pabrėždami šias vertybės. Ačiū, ponia komisijos nariai. Dabar persime prie frakcijų kalbėtojų. Pirmiausia, žodis sutikiamas poniai Mikhailiui Galeriui. Jisai kalbės EPP vardu. Ačiū, panė pirmininkė, mėly kolegos. Ukrainos tauta ir e, aiškiai išsakė savo, savo e, nuomonę, kalbėdami apie ES ir Ukrainos e, santykius. Čia mes bandome E, bandome visą tai atspindėti prieš ES ir Ukrainos viršūnių sutikimą. Žinoma, mes galime kalbėti apie e, saugumo tarnybos akcijas, apie, apie e, žiniasklaidos apribojimus, apie susirinkimų teisę apribojimą. Žinoma, ne visada tai gali būti kompensuojama teigiamais pranešimais apie ekonominį augimą. Iš esmės, jie pasirinko tokį modelį, kuris panašesnis į kiniškai modelį, o ne į Europos modelį. Ir, o, ukrainiečiai bando išsisukti iš tos situacijos, e, kaip tik tai taip pasinaudodami e, tuo, kad e, europiečiai nelabai daug žino apie, apie ukrainiečius. Iš esmės dabar niekas nekalba apie tai, kad slaptoji policijos tarnyba e, bando stebėti ir sekti tam tikras organizacijas ar tam tikrus asmenis. Čia iš esmės e, tarsi primena dėžavų, kas vykdavo anksčiau. Slaptosios tarnybos, e, pano Hodaškovskio vadovaujamos, jos e, atidžiai seka žiniasklaidos veiklą. Tai irgi nutolina Ukrainą nuo ES. Čia iš esmės nelabai galima kalbėti apie lygiaverčius lygiavertį konkuravimą, pavyzdžiui, savivaldos rinkimuose nes ne visi gali dalyvauti rinkimuose. Kijeve. Apskaičių tarybose buvo panaikintos, pavyzdžiui, kad ten negalėtų vykti rinkimai. Iš esmės yra kontroliuojama kitaip mąstantis žmonės. Tai prieštarauja mūsų patirčiai. Mūsų valstybės narės e, priima tam tikrus sprendimus, e, siekdami konsensuso. Ir e, ir siekiama tam tikrų tikslų, kurie atitinka mūsų vertybės. Žinoma, mes norime, kad Ukrainos piliečiai irgi sektų mūsų e, pavyzdžių. Na kągi, dėkoju ponai Galeriui ir ponas Migalskis pakėlė mėlyną kortelę. Nes jis tikriausiai nori užduoti klausimą ponui Galeriui. Taigi, Pone Galeriai, ar sutinkate su tuo, kad ponas Mikalskis jums užduos klausimą? Prašom, įsijungti mikrofoną. Dėkuoju už. Na, iš tikrųjų labai malonu sudalyvauti diskusijose Na, jūs e, labai juodom spalvom nušvietėte situaciją Ukrainoje ir netgi lyginate padėtį su Kinija. Taigi, ar tas palyginimas toks sunkus, suprantate? Ir argi, argi tokia padėtis baisi, kad tokius puik, sunkius kaltinimus dabar siunčiate į Ukrainą? Ačiū. Segundo, señor Galer, para contestar al señor... Na, paprašysiu pusę, pono Galerio per pusę mintis sureaguoti į pono Mikalskio klausimą. Uh, Aš sakiau, kad e, e, Ukraina bando pasiekti klėstėjimo autoritariniu keliu. Tai ne kelias Europai, tai mes pažįstame iš Kinijos. Ir aš tiesiog pasakiau, kad tai yra netinkamas kelias, jis ne europinis. O tas mano nušviestas vaizdas, manau, kad iš tikrųjų realistiškas, jis atitinka žmonių patirimą tikrovę vietoje, o kaip ir kas yra siekima, tai tai dar parodys tikrovė. Dėkuoju, ponė Galerį, ponė Kaminski. E, e, nebegaliu suteikimų žodžių. Dabar socialistų frakcijos vardu, ponai Sverina, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ukraina mums labai svarbi šalis. Ir Ukraina yra tokia šalis, kuris turi daugybę iššūkių. Norėčiau padėkoti komisarui už tai, kad taip tiksliai nušvietėte tiek padėti Ukrainoje, tiek ir mūsų lūkesčius. Na, jeigu pažvelgsime naują išrinktą vyriausybę Ukrainoje, tai ji buvo išrinkta laisvose rinkimuose, kuriuos visi pripažiname. Ir dabar manau, kad duokime laiko tą tai vyriausybei duoti rezultatų ir neužbėgdami už akių, nevertinkime e, per pirmuojamas akimirkas jos pasiekimus ar, ar pralaimėjimus. Na, mes tiesą sakant pernelyg greitai e, jėgas Ukrainoje įvardėme kaip vakarietiškas, pravakarietiškas ar, ar priešvakarietiškas. Nu, dabar, manau, e, reikia pripažinti, kad tai vadamieji prorytiečiai gali duoti rezultatų ir tenkinti europinius lūkesčius. Todėl, ponė pirmininkė, man rodas, šiose diskusijose tai ir yra pagrindinė problema. Ir manau, kad tikrai turime suvokti, kad tikrai proeuropiečiai yra proukrainiečiai. Tai yra, yra, esame už tokią valdžią Ukrainoje, kuri vykdytų reformas ir perentų Ukrainą prie Europos. Taigi siūlyčiau e, kolegoms e, atidėti balsavimus dėl rezoliucijos, nes e, kadangi Ukraina kaip tik pereina rinkimų, dėrybų su mumis laikotarpį, todėl aš manau, kad per nelik ankstyva daryti išvadas ir atidėkime rezoliucijas. Dėkuoju. Liberalų frakcijos vardu dvi mintės poniai Valian ponė pirmininkė, kolegos. Regis, kad mums kyla sunkumų, kaip elgti su ta rytų kaimynė Ukraina. Ukrainai taip pat nelengva. Vieną dieną Europa mano, kad Ukraina yra sąjungi, tai tą dieną regis problema. Turime būti pragmatiški, turime pripažinti, kokia realybė vietoje yra susiklošys, turime išsiaiškinti, kokie mm, dalykai mus jungia. Ekonominis bendradarbiavimas visada buvo geriausias variklis integracijai kitų šalių. Manau, kad tokio pragmatinio požiūrio reikėtų laikytis ir dabar. Taigi mes turime e, telktis prie ekonominių ir institucinių reformų Ukrainoje. Tuo pat metu e, tik toks požiūris pasiteisins, jeigu nor, nenorime Jeigu norime būtent sukurti tokią spiralę, kuri galiausiai mus prives prie demokratinių pokyčių šioje šalyje. Turime skatinti sveiką verslo aplinką. Turime padaryti viską, kad veiktų e, rinkos ekonomika Ukrainoje. TVA e, pridėtinės vertės mokesčio e, reforma ir, ir vis, visai likitų reformų turi įvykti, kad būtų galima tą sveiką verslo aplinką sukurti. Aš manyčiau, kad mes būtent dėl to turime dėrėtis dėl to, kad būtų sukurta laisvos prekybos erdvė ir kad e, Ukraina galėtų prisijungti prie energetikos susitarimo. E, Sveikintas būtų Ukrainos prisijungimas prie pasaulio prekybos organizacijos, nes yra svarbu, kad ta šalis atitiktų numastatytus prekybos tarptautinius standartus. Aš manyčiau, kad turime skatinti abipusio pasitikėjimo didėjimą, tai būtų sveika visam regionui ir pačiai šaliai Ukrainai dėkoju. Ačiū, žaliųjų frakcijos. Vardu kalbės ponia Harams, tris minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pasakysiu, kad tas išsakytas rūpestis dėl e, nedemokratiškų E, Ukrainos vyriausybės veiksmų, kad pritariu tam susirūpinimui. Na, nuolat e, girdime apie tai, kad e, trukdoma dirbti žurnalistams, išsakyti savo nuomonę, kad daroma, <clears throat> grasinama aktyvistams, nevyriausybinio organizacijų atstovams, kurie rūpinasi žmogus teisų padėtimi. Taip pat e, pranešimuose vis kalbama apie slaptasias tarnybas, e, jų įtaką, na ir tai verčia susirūpinti. Tačiau jeigu pažvelgsime į spaudos laisvę, į demokratijos raidą Ukrainoje, tai sakyčiau, tai visa ta susirūpinanti, kelianti padėtis prasidėjo tik tais ne nuo paskutinių rinkimų. Aš nuolat kartoju, kad Ukrainos lyderiai nuolat pasinaudodavo savo įtaką siekdami ir savo pačių interesų. Ir šis piknaudžiavimas vis labiau plinta, gilėja ir tai turėtų mus priversti susirūpinti. Manau, kad e, nepadėsime savo patys, jeigu patvirtinsime šią rezoliuciją, nesusimastydami ir apie Ukrainos ekonominės tendencijas. Lygiai taip pat susirūpinusi stebiu, kaip Rusijos įtaka Ukrainos e, ekonomikai, energetikos sektoriu ir kitose sektoriuose nuolat plečiasi. Ir todėl siūlyčiau nebalsuoti rytoj, o vietoj to skirti daugiau dėmesio visiems padėties aspektams. Uh, Ukrainoje ir beje, kitą savaitgalį Ukraina vyksta delegacija ir po to jau dėl visų sričių galėtume sutarti, ką nori pasakyti uh, Europos parlamentas dėl padėties Ukrainoje ir įvairių jos aspektų. Aš senai lydžiu draugus iš Ukrainos, iš senų laikų, nedemokratiškų e, laikų, lydžiu juos demokratijos keliu. Na ir mums susidarė įspūdis, kad paskutiniai rinkimai vyko demokratiškai pagal demokratijos taisyklės. O jeigu dabar padėtis vietoj to, kad jį gerėtų pašlytų, tai turėtume labai gerai pamastyti, kaip mes nesikišime ar kaip mes kišimės. Ir bet kuriuo atveju, sakyčiau, nereikėtų daryti sprendimo iki kito e, vizito Ukrainoje. Ir manau, kad į mūsų bus, balsą bus labiau įsiklausyta, jeigu e, E, mes sudalyvautume diskusijose vietoje Ukraina dėl tų dalykų, į kuriuos atkreipiamas dėmesys rezoliucijoje. Esu labai susirūpinimis ir radau rodiklių rodančių, kad reikalai krypsta bloga linkme Ukrainoje. Tačiau neturėtume užbėgtume už akių ir turėtume sudalyvauti diskusijose vietoje. Ir tik tuomet priimti sprendimus. Dėkoju poniai Harms ir dabar konservatorių ir reformistų vardu pusantros mintis žodis ponai Kaminskiai. John brało aktywny udział w pomarańczowej rewolucji dauguma mūsų čia daug čia atsiprašau posėdžiaujantų yra dalyvavę stebėję tą oranžinę revoliuciją ir matėme kaip demokratija sunkiai skynėsi kelią ir mes buvom pabrėžę kad o, mūsų įsipareigojimas Ukrainai nėra susijęs su kažkokia tai politinė konkrečia grupiuotė mes na, labiau įsipareigojame dėl uh, E, to, kad skatinsime e, Ukrainos laisvę, nepriklausomybę. Taigi, nepamirškime to šiandieną. Ne, nesielkime subjektyviai, neimkime remti vienos ar kitos šalies, o kaip Eurolamotsos parlamentas, tiesiog ginkime tai, kas yra svarbu. Įkvėpkime, palaikykime tuos, kas pasisako už Ukrainos nepriklausomybę, savarankiškumą ir tuos, kurie gina Europos vertybės Ukrainoje bei žmogaus teises šita rezoliucija, taip kaip jį parengta, niekaip nepadės Ukrainos liaudžiai. Šita rezoliucija kaip tik įteiks Ukrainą ant padėkliuko Rusijai tiesiai rankas. Nes mes čia norime pasakyti, kad Ukrainoje vietos vakaruose nėra. Mes turime skatinti europinės normas Ukrainoje ir stengtis, kad šitie standartai, šitos taisyklės normos būtų taikomas, tačiau taip pat neturime palikti Ukrainos, leisti Ukrainai nutolti, nukrypti į rytus. Aš labai vertinu rezoliucijos autorius, kurie tikrai įsitraukia į kovą už žmogus teisės, bet kai aš girdžiu kaip solidariai remiama Ukraina, aš džiaugiuosi. Ačiū ponui Kaminski. Ačiū ponas pirmininkė. Ukraina, na, nebijosiu to pasakyti šiandien, Ukraina iš pradžių, šios savaitės pradžioje yra pasakiusi, kad vakarai yra laukiniai vakarai ir investuotojai iš vakarų bijo Ukrainos, bent jau ukrainiečiai taip galvoja. Ir, e, tačiau regis, kad Ukrainoje tikrai yra daug e, labai klesti korupcija ir daug yra turto nusavinimo faktų, būtent susijusius su tokia korupcija. Štai ko bijo vakarų žmonės. ES valstybės narės regis vis tiek toliau nemažas lėšas investuoja į Ukrainą nuo mm, dešimtojo dešimtmečio pabaigos. Norėčiau paklausti, ar žinote, kokie yra tie vakarų investuotojai Ukrainoje ir ką daro komisija, kad ES teisėti interesai ten būtų apginti? Nes jeigu e, daroma investicijų ta pastanga, tai tos investicijos vėliau turi būti apgintos, apsaugotos. Taigi, Galbūt Ukraina kažkada galės priartėti prie ES, tačiau reikia žvelgti skaidriai, suprasti, kas iš tikrųjų vyksta, kokias investicijos, kaip apsaugoti e, darbuotojų apskritai. Ačiū ponui Belder ir čia baigiame, baigsime pasisakymų e, seriją ponu Melzer. Dėkuoju, ponė pirmininkė, vos praėjus keliams mėnesiams po pirmininko prezidento rinkimų šiais metais atrodo, kad e, oranžinės revoliucijos demokratiniai laimėjimai dingo. Na ir jeigu naujoji vyriausybė teigia, kad jos finansinės reformos yra geros, tai vis dėlto tai rodo, kad taip kaip mes, europiečiai, suprantame demokratiją, tai jos negalima vienas prie vieno perkelti į kitas buvusias komunistinės valstybės. Na ir, ir Konstitucinio teismo sprendimu prezidento padėtis e, Ukrainoje buvo sustiprinta, o parlamentas susilpnintas ir ne vienas regionas nesako, kad tiesą sakant, net ir prieš teismo sprendimą jau egzistavo prezidentinio valdymo sistema Ukrainoje. Na ir kyla dviejonė, ar tai labai demokratiška. Ir jeigu prezidentui pavyks iš vienos pusės susiprinti savo įtaką, o antra, tas centrinės reformas, kurios yra Ukrainoje, kuri yra viena iš neturtingiausių kontinentų šalis ir tų reformų dėka jam pavyks atgyvinti ekonomiką, tai jis tikriausiai ilgiau išliks savo kėdėje ir to, to neturime pamesti iš akių. Na kągi, dabar pradedame savo vardu pasisakinančių kalbėtojų raundą ir dvi minutės ponas Šioplin. Uh, thank you, President. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Tai, kas vyksta Ukrainoje, iliustruoja, kad uh, E, kai jeigu atsiduri valdžioje, tai tiesą sakant, tampi korumpuotų. Na ir nuo prezidento rinkimų prezidentas Lukovačius, tiesą sakant, daro tai, kad, kas rodo, kad jis bando koncentruoti valdžią. Ir jeigu prisiminsime prezidento rinkimų um, rezultatus, kai prezidentas rinko maž, nedidelę daugumą, na, ir, ir jis buvo palaikomas ir laimėjo tik tais dėl uh, balsų surinktų šalies pietuose ir rytuose. Taigi dabar atrodo, kad uh, E, dabar alternatyvus jėgos centrai yra nustupę į šalį, tai yra e, spauda, nepriklausomas organizacijos ir ypač verčia surpinti tai, kad slaptosios žvalgybės, e, žvalgybos tarnybos dabar jau da, turi daugiau galimybių įsikišti įvykius Ukrainoje ir tai labai verčia susirūpinti, jeigu Ukraina galvoja apie europinę ateitį, nes Lukovičiaus valdoma Ukraina nertė prie Europos, o priešingai tolsta. Na, taip, viskas grindžiama tuo, kad e, šalyje dabar viso tų įvykių dėka um, daugiau stabilumo, bet nestabilumas kartu rodo, kad um, šalis nemobili, nejudėjo. Janukovičius pagerino santykius su Rusija, tai čia tarsi naujas dalykas. Na, ar Ukrainos visuomenė ilgainiui pritaršėm pokyčiui, tai dar tai parodys ateitis. Ačiū. Gracias, kolega. Ačiū kolega. Dabar suteiksiu žodį vieną minutę ponui Marekui Sivič. Na, užsidokime klausimą apie tai, kas įvyko Ukrainoje. Ar tai perversmas įvyko ten? Ar koksai karinis e, perversmas? Kokiamis sąlygomis tai įvyko? per vieną naktį sukurti projektai, e, jie pateikiami kitam balsavimui kitą dieną, tokiu būdu, aišku, e, didžioji dauguma paima viršų. Na, šitas rezoliucijos projektas ir tam pasirinktas formuluotės ir kalba nėra tinkamai pasirinkta formuluotė, netitinka situacijos Ukrainoje, ten tikrai netai buvo. Aš norėčiau, kad autorius apsispręstų, ar komisaras Sinakis pritars tam. Pritars tai kalbai, man atrodo, kad mums reikėtų pasirinkti daugiau dėrybinės kalbos poziciją. Mes buvom pasirengę paremti prieš penkerius metus Ukrainą, Ukrainos demokratiją ir panašiai. O Jeigu mums dabar kyla bejonių dėl to, kad dabartinė padėtis Ukrainoje staiga gali duoti kažkokių neigiamų rezultatų, tai mūsų, mūsų pareiga yra tai parodyti, atkreipti dėmesį, bet mes negalime nurodyti, primesti. Na, bet kaip, kaip bebūtų atsitikę, gerbkime situaciją ir žiūrėkime, kaip Ukrainos valdžia elgsis, tačiau ne e, nurodykime šaliai, kaip jie elgtis. Maskova. Ačiū. Ačiū komisarui Fulė už e, tikrai tokį konstruktyvų požiūrį. Aš noriu padėkoti Rebekai Harams už jos tikrai protingus žodžius, išmintingus žodžius dėl Ukrainos. Visa, visi patikti duomenys rodo, kad Ukraina yra vienintelė eks Tarybų sąjungos valstybė, kuri iki šiol pavyko surenkti normalius rinkimus. yra tikrai puikia pažanga, progresas, kurio mes negalime ignoruoti. Tai būtų tikrai didelė klaida iš Europos parlamento pusės pritarti EPP žodžiams ir priekaištauti šaliai, kuri, kuri moka suorganizuoti daugmaž normalius rinkimus. Ir dabar aš kreipiuosi į mūsų svečius iš Ukrainos. Ukrainos vieta tikrai yra čia, šitoje instancijoje. Dėl to mes taikome Ukrainai tokius pačius kriterijus, kokius mes taikome ir ES valstybėms. Kokia problema bekiltų, dalkim dėl žmogaus teisų Ukrainoje, bus visą laiką čia aptariama ir smerkiama, supraskite tai, supraskite tai, mm, jūs ukrainiečiai broliai, jūs esate ukraini, e, europiečiai ir jūs esate vertinami tiesiog pagal europinius standartus. Ir štai aš noriu kreiptis į jūs. Būkite suvienyti ES akivaizdoje. Tikrai jūsų šalyje yra konfliktų, mes stebime tos konfliktus, tačiau būkite bent jau vieningi ES akivaizdoje, e, kalbėdami su Europos parlamentu. Ar jūs, e, e, tarkime, nešiotumėt mėlyną šalį ar, or, ar oranžinį. Jūsų vieta čia yra, jūs tikrai pamatysite, jums pasiseks čia at, atvykti, ateiti. Galbūt netaip greitai jūs čia įžengsite, tačiau aš pritariu Rebekai Harams rezoliucijos, e, na, tie žodžiai numatyti laikui po rinkimų, kaip sakant, po rinkimų mes galėsime priimti bendrą poziciją. Mums visiems dviem partijoms bendra pozicija, dviem šalims bendra pozicija, kad ir parlamentas būtų įsipareigojęs dėl to. Pirmininkas nutraukė kalbėtą, nes jis viršėjo kalbėjimo greitį. Poniai Valderas, tikima žodis. Godātie kolēģi, Ukra... Gerbiami kolegos, Ukraina ES yra strategiškai labai svarbi partnerė. Mes negalime beingai žvelgti dėl to į tai, kas vyksta toje šalyje. Spalio mėnesį tūkstančiai ukrainiečių gatvėse protestavo prieš konstitucijos reformas, kurias pasiūlė Janukovičius. Tos reformos nebuvo pateiktos demokratinio proceso būdu, jos nebuvo derintos su atitinkama komisija. Dėl to iškilo pavojus teismų nepriklausomybei Ukrainoje. Mūsų e, bičiuliai Ukrainoje reiškia susirūpinimą dėl rinkimų ir dėl to, kad dėl politinių priežasčių valdančios partijos naudojasi teismai savo tikslams. Būtent dėl to ši rezoliucija dabar yra būtina. Valdanti koalicija metė iššūkį opozicijai. Opozicijos partijos norėtų, kad Ukraina taptų ES nare ir siekia paskelbti tai savo šalies prioritetu. Ukrainai reikia pagalbos, plėtojant, pavyzdžiui, žodžio laisvę. Nacionalinės saugumo sistemos kišas į demokratijos procesus, o tai nėra būtinga demokratiniai valstybei. Mes turime taip pat pamatyti ir pozityvius vykstančius dalykus. Pavyzdžiui, turime kviesti ekonominiam bendradarbiavimui Ukrainai, ypač energetikos sektoriuje Turime remti demokratinį demokratijos vystimasi. Būtent tai galėtų būti mūsų kitos rezoliucijos objektas, rezoliucijos, kurią priimsime po rinkimų objektas. Tuomet galbūt kažką pozityvaus galėsim pasakyti apie Ukrainą. Ačiū poniai Vaiderė. E, ar priimtumėte klausimą, ponia Vaiderė, nes jums nori kolega užduoti klausimą. Du, e, du kolegos, atsiprašau, nori užduoti jums klausimą. Ar esate pasirengusi atsakyti? Taip. Ponas Šyvėts pirmiausia. Turiu paprastą klausimą. Jūs regis sakėte, kad dabartinė Ukrainos vyriausybė atmeta e, Ukrainos stumą Europos Sąjungą. Kiek aš žinau iš prezidento deklaracijų, parlamento oficiali pozicija yra ta, kad stojimas Europos Sąjungoje yra Ukrainos prioritetas. Ar Aš nesupratau jūsų, ar jūs nesupratot Ukrainos prezidento, čia kažkas yra. Pone Vaiderė, ar galėtumėte atsakyti? 30 sekundžių atsakymui. Norėčiau paaiškinti. Be abejo, vertėjas, sako kalbėtoja, padarė klaidą. Prezidentas sakė, kad jis yra pasirengęs pradėti bendradarbiavimą su ES, tačiau tai nėra politinis prioritetas e, sutinkamai su Ukrainos rados sprendimu. Pone Harms, 30 sekundžiams klausimui užduoti. Norėčiau paklausti kolegės štai ko. Na, po to, kai tekste visur, visose punktas išsakėme tai, kaip esame susirūpinę dėl represijų, dėl piknaudžiamo valdžia Ukrainoje. E, kokiu yra priežasčių, dėl kurių neturėtume su šitą tekstu po dviejų savaičių vykti Ukrainą, apie visą tai kalbėti su ukrainiečiais vietoje ir tik po to nuspręsti, e, kaip elgtis toliau. Aš tai siūlau todėl, kadangi remintis E, mūsų delegacijos patirtimi, manau, kad yra veiksmingiausias ir veiksmingiausias elgesys, ypač jeigu norime daryti demokratinę įtaką Ukrainoje. Na, prašom atsakyti. Mani personīgi, tomēr es nezinu, kāpēc, godāt. Aš asmeniškai nelabai suprantu, kodėl E, po to, kai mes dalyvavome aukščiausio lygio susitikimuose Ukrainose, mes nepripažįstame, kad esame turi būti labai susirūpinę dėl centrinės rinkimų komisijos sudėties, dėl nevyriausybinio organizacijų padėties. Kodėl mes dabar neturėtume išsakyti šito savo susirūpinimo? Na, gal tikrai regioniai rinkimai bus dar nedemokratiškesni. Taip, aišku, po dviejų savaičių galime vykti Ukrainą su mūsų rezoliucija. Ir niekas mums neuždrauks sukurti naujos rezoliucijos, tačiau tai nekeičia paties fakto, kad padėtis uh, pr Ukrainoje prastėja. Na, siūlau pasisakyti spontaniškų pasisakymų raundo metu. Na, aš dabar sakyčiau nepradėti diskusijų, nes yra nemažai kolegų, kurie nori pasisakyti, nes pat yra tiesą sakant sąrašas, kolegos pagal jį turi teisę pasisakyti ir norite padaryti. Jeigu norite toliau diskutuoti, tai prašau. Uh, uh, Prašykite žodžio pagal spontaniškų pasisakymų randą. Dabar ponas Vigilinas. The... Ponas pirmininkė, komisarė, kolegos. Mes nesame pasirengę šitai diskusijai. Bet norėčiau Jums priminti, kad prieš šešetą mėnesių šita šalis tikrai buvo atsidūrusi sudėtingoje situacijoje ir faktiškai prie chaoso ribos. Ir finansinių, ekonominių požiūrių tikrai buvo visiškai nestabili padėtis ir tikrai buvo sunki krizė. Na, šiandien padėtis visai kitokia. Turime pripažinti, kad per keletą mėnesių vyriausybei pavyko tikrai atstatyti padėtį šalyje ir, na, tam tikrą stabilumą sukurti. Taip, yra problemų, mes to negalime neigti, tačiau visi tai turime pripažinti, kad jau matome, kokios tikrai tai pataisomosios priemonės buvo priimtos. Pavyzdžiui, aš kalbu apie na, tam tikras neleisinas praktikas ir mūsų balsas, aš tikiuosi, gal bus išgirtas, galbūt ne visada mus, bus įsiklausyta, bet mes turime laikytis padaraus uh, požiūrio na, į Ukrainą. Ir aš manau, kad mes tikrai e, pakentumėm netgi tam mūsų ateinančiai delegacijos vizitui į Ukrainą, nes e, savo tokiam rezoliucijom mes savo vaidmenį pakeistumėm. Jeigu tokią rezoliuciją, kokią čia dabar siūloma, priimtumėm dešimčia dienų likus tik tai iki rinkimų. Tai tiesiog labai akivaizdus mėginimas kištis į rinkimų eigą. Taigi reikia tiesiog labai atsargiai elgtis ir žiūrėti, kad nebūtų šitą rezoliuciją patvirtinta, kad ji būtų atidėta ir turime paprašyti mūsų kolegų iš bendradarbiavimo tos delegacijos aptarti šitą reikalą. Kalbėtos nutrauktas, nes kalbėjimo laikas viršytas. Žodis pusantrą minutį ponui Inguro pirmininkė. Naujoji Ukrainos valdžia žengia atgal, šalis kenčia. Teisinis pagrindas rinkimams yra toks, kad gali patkenkti opozicinių partijų dalyvavimų rinkimuose. Pas, matome, kad bandoma įdėkti prezidentinį režimą. Opozicija ir pilietinė visuomenė patiria nuolatinį spaudimą, slaptosios Ukrainos tarnybos regisi grįžo atgal į sovietinius laikus. Yra laikas mums, ponė pirmininkė, labai aiškiai išreikšti mūsų susirūpinimą priimant konkrečią rezoliuciją. Ukrainos vadovai turi gauti labai aišku signalą, nes ES negali veikti vien tik priimdama draugiškas deklaracijas. Ukrainos vyriausybė negali būti patikima ES partnerė. E, bet norėtume, kad būtų strateginė partnerė tokio jautrių klausimų kaip Jotosios jūros strategija. Ačiū. Kolega Svoboda, minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, manau, visi privalome prisimti atsakomybę. Na, pažiūrėkime, ką daro vyriausybė Ukrainoje. Ji E, bando daryti įtaką um, žiniasklaidai, bet kita vertus ir, e, na, ir opozicija turi elgtis atsakingai ir neplatinti neteisingos informacijos, nes tiesą sakant, uh, rengėme rezoliucijas ir po to susijęsmis iš karto paneigė juose patiktą informaciją, tai rodo, kad tos blogo, neteisingos informacijos yra daug, o mes turime parodyti atsakomybę nesikiždami į vidinės Ukrainos diskusijas. Na, ne mūsų užduotis ginti vienus ar kitus e, Ukrainoje. Praeitą savaitę dalyvavome diskusijose su užsienio reikalų ministerija, po to vyko rinkimai, po to turime e, komiteto delegaciją, kuri vyks Ukraina, na, po to ponė Galeri, po nepriklausomai nuo to, kaip e, rink, vyko rinkimai, gerai, blogai, reikia palūkėti, duoti laiko, čia jūs teisus, nes neretai net ir prieš rinkimus jau sakoma, kad jeigu šitie laimės, bus viskas blogai. Dėkuoju, ponė Galėlė. Ar e, čia kelite mėlyną kortelę, kurį Ar jūs tiesiog, ar jūs čia tiesiog šiaip ženklus rodote? 30 sekundžių klausimai. Aš norėčiau pasisakyti per spontaniškų pasisakymų randą ir gauti vieną minutę, ponė pirmininkė. Na, tiesą sakant, mano sąraše yra dvigbai daugiau negu kad galime suteikti žodį. Na ir pirmiausia, žodis poniai, senio, e, poniai Bobinskai. Pues no está. Jos atrodo nėra salėje. Kągi nėra. Tuomet žodis poniai Lukaszewskiej. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ktoś, kto nie przeżył systemu. Ačiū, ponas pirmininkė. Kas e, nėra susipažinęs su sovietinė sistema, tikrai nesupras tautos tautos, kaip jinai gyvena, tos tautos, kuri yra susipažįsta, kaip yra uh, apribojamos žiniasklaidos teisės, privačios teisės, tikrai nesupranta to, kokiu keliu eina tokios tautos. Ar aš suprantu tos, kurie dabar bijo, kurie kelia klausimus dėl tų problemų, su kuriomis susidarė Ukraina. Tačiau mes turime atsižvelgti taip pat ir tos mažus pokyčius, kurie tarp maži, bet jie labai svarbus. Tarkime, kad ir dabar neseniai vykę demokratiniai rinkimai, kurie, kuriuos mes, parlamento atstovai, stebėjome. Aš tikrai jūsų prašau suprasti tos e, tūkstančius Ukrainos jaunuolių, kurie daug tikisi iš mūsų, tikisi mūsų pagalbos, tikisime, kad mes padėsime sukurti jiems demokratiją ir pilietinę visuomenę. Labai lengva kritikuoti, bet aš esu Lenkė, aš atsimenu dar tuos laikus, mes, mums padėjo ir šiandien galime to džiaugtis. Ponas Nikolaus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ενώσω τη φωνή μου με... Dėkoju. Aš taip pat norėčiau pasakyti, jog priimti tokią rezoliuciją prieš rinkimus gali būti delikatus klausimas, nes kalbame apie santykius Ukrainos valdžia. Problemos, aišku, turi būti įvardintos. Mes turime pripažinti, kad demokratinės procedūros turi būti taikomos šiems rinkimams Na, jie ja, aišku turi teisę ir toliau dėti savo pastangas demokratijos linkme. Rezoliucija, manyčiau, reikėtų priimti labiau gal po rinkimų. Dėkuoju. Ovir, ahora sí, ahora sí, señora Ovir. Pone Ovir, prašau. Mikro, mikro. Ai, okei okay,, excuse me. Tänan, härra president, mul oli küll küsimus. Pone pirmininkė Turėjau užduoti klausimą savo kolegiai Vaideriai. Tačiau tiesiog pasakysiu, kas man kelia susirūpinimą. Mes norime priimti šiandieną rytoj rezoliuciją dėl Ukrainos ir aš mančiau, kad tai yra nekaži koks laikas tai daryti, nes mm, iš mūsų priž, pripažinimo laukia Ukraina, jie mūsų nesuprastai priimtume tą rezoliuciją rezoliucijos tonas yra ne pats geriausias. Ten yra be kita kur faktinių klaidų. Pone Vaiderė minėjo tą faktą, kad buvo kritikuoti konstitucijos pakeitimai. Aš turiu laišką, kur laiško autoriai reiškia savo susirūpinimą Ir dėl to, kad e, būtų įtraukti šitą reikia rezoliuciją. To nereikėtų. Ačiū. Dėkoju. Aš asmeniškai manau, priešingai negu ponas Vigenin, aš manau, kad diskusijos yra tikrai įdomios. Norėčiau padėkoti Jums, netgi ponios Lukačevskos pasisakymas rodo, kad mes daug dėl ko sutarėm. Turime padėkoti socialistams, ponui Svobodui pirmiausia, ponui Severin ir Šyvietsui, nes jie supranta, kokia ten yra susiklošiusi padėtis. Prieš rinkimus, aš manau, neturėtume priimti sprendimų, kurie būtų blogi mūsų draugams. Rebeka Harms ir ponas Fiuler taip pat yra teisūs. Jie sako, kad mes turime matyti tos dalykus, kurie kelia susirūpinimą. Mes turime iš šios salės pasiūsti atitinkamą signalą, jeigu norime, kad ukrainiečiai būtų mūsų partneriai šio organizacijoje, jeigu norime, kad jie sėdėtų čia, šalia mūsų šioje salėje, mes to norime asmeniškai. Ir kalbėtojas nutraukiamas. Ponas Kolačik, prašau. Spamatujte e, se, kolegové, zkuste výjimečně přemýšlet. Pone pirmininkė, kolegos, pamastykime, per savaitę negalima, neįmanoma keisti nei įstatymų, nei rinkinės komisijos sudėties. Na ir e, visuomet įdomu, kai e, nelaimi tam tikrų politinių partijų, frakcijų sąjungininkai Ukrainoje ir tuomet iš karto sakoma, susirūpinę esame dėl padėties Ukrainoje ar dėl kaž, padėties kažkur kitur. Mes turime pasirūpinti, kad tikrai demokratija gerėtų Ukrainoje, sąlygos gerėtų. Turime remti Ukrainos uh, demokratinę vyriausybę. Gal kaip nors jinai tiesiog nepato, nepatinka tiesiog. Tiesiog siūlau atidėti rezoliuciją ir balsavimas dėl jos. Ponas Paška. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Ukraina yra viena iš artimiausių potencialių ES partnerių. Na, civilizacijos prasme, Ukraina mums artimesnė nei turkai ar albanai. Na taip, Ukrainoje įvairių um, e, politinių jėgų, na anksčiau ponas uh, e, uh, e, Janukovičius buvo ilgai. Uh, gai opozicijoje. Na ir jis buvo inversas oranžinės revoliucijos metu. Na, manau, kad e, mums reikėtų daugiausia dėmesio skirti ekonominiam bendradarbiavimui, abipusio pasiteikėjimo stiprinimui. Turime paaiškinti Ukrainos vyriausybei, kad opozicija demokratinė visuomenė turi teisėtą vietą, o opozicija turi paaiškinti, kad jeigu ji nelaimė, ji turi taip pat tinkamai atlikti savo vaidmenį. Ponas Galeris. Na, kadangi buvau asmeniškai paminėtas, norėčiau atsakyti per spontaniškų pasisakymų raundą. Ar galiu? Taip, diskusijų metu tai turėsite, turėsite galimybę tai padaryti. Dabar žodis ponui Obermajeriui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, įsteigus 2006 metais energetinė bendruomenė buvo sukurtas integruotas ES elektros ir dujų rinka. Ir įtraukus Ukrainą būtų sustip... pagerinta padėtis. Tai gerai, nes tiesą sakant, praeitėje buvo e, rimtų problemų, konkrečiai ginčas dėl dujų tarp Ukrainos ir Rusijos. Ir šis ginčas tikrai palėtė skaudžiai dujų tiekimą patikimo klausimą į valstybės narės. Na, tarkim, jeigu um, jeigu Rusija nutraukė tiekimą į Ukrainą, tai tiesą sakant, tai gerokai 30 procentų sumažėjo dujų tiekimas į Ukrainą, Prancūzija 20 e, procentų ir taip toliau. Na ir e, komisija, atliekanti koordinatoriaus vaidmenį, turi prispausti Ukrainą, kai kalba eina apie dujų tiekimo klausimus į Europos Sąjungą, nes e, Europos Sąjunga neturėtų tapti tuo kamoliunku ping-pongė tarp Rusijos ir Ukrainos. Ukrainos, nes tai tikrai svarbus aspektas dujų tiekimas Europos Sąjunga. Pana Нечелчева. Господин президент, Европейският парламент винаги е подкрепил. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamentas visada rėmė Ukrainą, jai siekiant demokratijos, paremtos teisės valstybės principais. Tai yra ta šalis, kuri posėlė tas pačias vertybės kaip mes Bet kokioje demokratinėje valstybėje rinkimai turi būti sąžiningi. Mes galime vertinti institucijų stabilumą, demokratinį procesą, galime vertinti politinių partijų brandumą ir pilietinės visuomenės brandumą. Mes veikiname e, Ukrainos mintį pasikviesti rinkimų stebėtojų. Jų dalyvavimas reikšmingai prisidės prie demokratijos plėtojimų rinkimų metu ir tai prisidės prie didesnio neutralumo rengiant E, ir, ir, ir formuojant ES institucijas. Svarbu, kad būtų užtikrintas valdžios balansas ir norėčiau pasakyti, kad ES turi turėti galimybę pasitikėti ES, turi atlikti reikiamas reformas, o viešoji nuomonė turi taip pat būti formuojama. Dėkuoju. Pane Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė praeitą savaitę ukrainos prezidentas janukovyčius lankėsi su oficialiu vizitu mano valstybėje lietuvoje ir dar kartą patvirtino kad ukrainos siekis tapti europos sąjungos nare. be abejo tam prireiks ne vienų metų ir reikės atlikti daug namų darbų ir atlikti daug reformų įvairiose srityse tiek užtikrinant žmogaus teises tiek kovojant su korupcija tiek įveikiant skurdą tiek e, stiprinant demokratiją. tačiau aš pritariu savo kolegoms kalbėjusiems čia europos parlamente kad iš tikrųjų mes iš karto neturėtumėm pasmerkti ukrainos kaip valstybės neturėtumėm užkirsti kelio jai tapti lygiaverte partnere ir todėl sakau dar kartą kad mes europos parlamente turime iš tikrųjų bendradarbiauti kaip lygiaverčiai partneriai lygiaverčiai partneriai ir padėti ukrainai ateiti į europos sąjungą. Gracias, kolega. Tiene la palabra el señor Weigel. Ponas Weigelis. Gospod predsednik, Ukraina je velika in pomembna država. Pane pirmininkė, Ukraina yra didelė valstybė ES partnerė. Be jokios abejonės, to šalies ateitis yra europinė. Tad aš manyčiau, būtų būtų privalu atsižvelgti Ukrainos mastą, į ekonominių reformų mastą, į politinius įvairius sunkumus. Mes žinome, kad ideologijų ten yra visokių. Mes žinome, kad yra visokių už ir prieš, kalbant apie Ukrainą. Maničiau, kad visam tam reikalingas tinkamas balansas. Kaip ir bet kurioje kitoje šalyje, kur demokratiniai rinkimai yra rengiami, opozicija Ar pozicija gali reikšti nepasitenkinimą, jeigu praranda balsus? Tad, manyčiau, turime klausytis ne, tai, ne, ne to, ką sako viena kuri nors pusė. Turime tiesiog būti išmintingi. Ačiū, ponas Tenok. Ukraina yra viena didžiausių partnerių Europos Sąjungos. Ta šalis taps Europos Sąjungos narė. Tačiau aš dar kartą norėčiau pasakyti, kad mes teikiame pakeitimus, kad rezoliucija būtų labiau subalansuota ir netokia griežta, netokia kategoriška. Rinkimai turi būti rengiami demokratiškai ir aišku, yra tam tikrų tendencijų, autoritarinių tendencijų, pavyzdžiui, pažaboti spaudos laisvę ir panašiai, naudojamasi saugumo tarnybomis, saug, politiniams tikslams, tačiau tie, kurie stebi procesą, galima tai teigiamų žingsnių. Prezidentas Janukovičius patiria spaudimo. Oranžinės revoliucijos pasiekimai tebelieka galiojantis ir pilietinė visuomenė stiprėja. E, svarbu palaikyti ryšius su opozicijos vadovais, tačiau turime išvengti pernelyg didelio kišimosi į, Europo, į Ukrainos, atsiprašau, vidaus reikalus. Mes žinome, kokia yra padėtis parlamente. Ačiū, sako pirmininkas ir nutraukia poną Tanoką. Pane Kolarska Lobinska. E, Ačiū. Tai štai. Tie patys argumentai buvo išsakomi prieš prezidento rinkimus, kai Europos parlamente mes galvojame, kokią rezoliuciją turime priimti dėl to, kas vyksta Ukrainoje prieš tos rinkimus. Mes nusprendėme surašyti rezoliuciją po rinkimų. Taip ir buvo padaryta. Mes kreipėmės į vyriausybę, į opoziciją prašydami užtikrinti, kad būtų laikomasi spaudos laisvės, žmogaus teisės, teisės burtis laisvės. E, štai praėjo šiek tiek laiko ir mes matome, kad šiandien ne viskas yra gerai, nebuvo įgyveninta tai, ko mes seniau prašėme. Svarbiausia, kad iš demokratija įsišaknytų tur, tur, turime užtikrinti, kad šie vietos rinkimai praeitų sklandžiai ir kad demokratija galėtų juose pasireikšti. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų, o paskui išklausysime komisijos atstovų, kad būtų galima sureaguoti į kolegų pasisakymus. Dabar kalbės komisijos atstovas. Thank you, Mr. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už galimybę sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Tikrai diskusijos buvo labai įdomios. Ir dabar bandysiu sureaguoti trimis dalimis. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į konkrečius klausimus. Pavyzdžiui, pono Belder klausimų dėl investicinių ir vers, nes ir verslo aplinkos. Taip, reikia nuveikti daugiau Ukrainoje. Jei reikia pasistengti šios rytyje. Na taip, tai apkivaizdu. Ir nesiekiai keliau šį klausimą, bet tai vyko asociacijos tarybos ar kitų sustikimų metu. Na ir paskutinis šitą klausimą kėliau praeitą savaitę, kai sutikau su ministru pirmininku. Na taip, yra ir kitų klausimų, kaip, pavyzdžiui, pirkimų uh, įstatymai ar. Na ir gali būti, kad šis įstatymas bus taisomas, kaip tik dėl to diskutuojama Ukrainos parlamente. Na taip, Reikia stiprinti teisinės valstybės principus, teisės viršinybės principą. Taip pat Ukraina turi dėti daugiau pastangų tam, kad e, ji e, patenkintų tuos pažadus duotus PVM srityje, nes tai taip pat svarbu verslui. Na ir palaikant ryšius su Ukrainos valdžios institucijomis, nuolatos palaikant ryšius su verslininkais, manau, kad mes tokiu būdu giname mūsų europinių investitorių interesus Ukrainoje. Antras dalykas. Na taip, tai nėra paprastas procesas, e, kuriame dalyvavome tiek mes, tiek ir Ukraina. Bet tai procesas. Na, ar tie pareiškimai apie, Europos, ne, apie Europinę ateitį, gal jie ir naudingi, tačiau gal jie neduoda rezultatų. Rezultatų bus pasiekta tuo met, jeigu Ukrainoje Europinė, Europos Sąjunga bus labiau matomesnė. Ir Ukrainai reikalinga mūsų pagalba Ir reikia, kad mes kartais reikėtų, kad mes jiems kartais atvertume akis, kad e, jie aiškiai mums pasakytų, ko jie iš mūsų tikisi, o nereikalinga tai, kad mes tarsi leisimės į diskusijas neteisinga kryptimi, nes tai nepadeda, nepadeda stabilumui, vertybėms. Na ir trečias klausimas, trečia klausimas ryti. Na, kas Na, aš negaliu komentuoti rezoliucijos parlamente, bet e, diskusijos rodo, kad e, daug kas vyksta, tai geras signalas. Tai, kad parlamento nariai artimiausių metų vyks į Ukrainą ir to vizito metu perdas daugiausia čia išsakytų minčių, tai tai yra geras ženklas. Tai geras signalas, vertingas signalas. Ir dabar Ukrainoje vyks e, 31 e, spalio vietos e, savivaldybių rinkimai ir tai parodys, ar Ukrainoje galioja demokratiniai standartai, kokia jų kokybė. Tai štai tiek iš mano pusės, ponė pirmininkė, dėkoju. Dėkoju, ponė komisarė. E, pagal 151 e, darbo tvarkos straipsnį dėl darbo tvarkos ponas Galeris. Bet paprašyčiau, kad tai tikrai būtų susijęs su darbo tvarka. Ja, Dėkoju tiesą sakant, norėčiau sureaguoti pono Svobodos pasisakymą. Jis palėtė nelabai teis, jis išsakė vieną nelabai teisingą dalyką mūsų EPP e, rezoliucijoje. Mes neteisingai citavome Venecijos e, konvenciją, apie tai kalbėjome su kolegomis ir todėl bendroje rezoliucijoje šios citatos nėra ir dėl to neturėtume diskutuoti. Tačiau būtų norėjęs, jeigu, kad jūs kaip socialistų frakcijos atstovas būtumėte pasakę štai, kad jūs e, galėjote kalbėti bendrai apie teisės e, valstybės principus, bet kai kalbate apie tai, ką daro um, slaptasias tarnybos, na. Na, manau, kad jūsų pareiškimai turi būti pagristi. Na, pagal Pagal 151 straipsnį ponas Svoboda gali sureaguoti šias asmeninės pastabas. Taigi, prašau, ponas Svobodai, sureaguoti tik asmeninės pastabas. Na, neturėtų tai tapti dialogų, pačiau ponė Galer, jūs turėtumėte būti taip informuotas, kad žinotumėte, kad e, viską e, buvo sakęs ir spaudos konferencijoje, kad reikia kontroliuoti žvalgos tarnybas, tai pasakiau diskusijos ir su ministru pirmininku, čia aiški mūsų pozicija. Ir dar sėki paprašyčiau per naktį pasmastyti, ar nebūtų verta mums visiems kartu parengti bendrą rezoliuciją, negu kad parengtume rezoliuciją, kurią paremtų tik tais nedidelė negausi dauguma. Dėkuoju, ponai Svobodai. Na kągi, šiuo pasisakymu baigėme šios darbo tvarkės punktas svarstymą. Yra šeši rezoliucijos siūlymai e, - liberalai, e, žalieji, kairieji, socialistai, e, konservatoriai, reformistai ir APP frakcija siūlo rezoliucijos. Šios diskusijos dėl šio darbo tvarkės punkto baigtos ir, ir balsamai reiks rytoj per pietus. Na, mums lieka kelios minutės, galime šiek tiek palsėti, išgerti vandens ir lygiai šeštą pradėsime diskusijas dėl kito darbo tvarkės punkto, tai yra klausimų valanda tarybai. Dėkoju visiems kolegos, kurie dalyvavote šiose diskusijose. Bueno, bueno, bueno, pues muy bien.